Mam do Państwa następujące oficjalne informacje. Właściwe... Taip pat turiu keletą oficialių pranešimų. Švedijos institucijos informavo mane apie tai, kad ponę Lena Ek pakeis ponas Kent Johansson ir pradės eiti pareigas nuo šių metų spalio 18 dienos. Pradėjo eiti pareigas. Noriu pasveikinti naująjį mūsų kolegą čia. Džiugu jūs čia matyti. Ir pagal darbo tvarkos taisyklių antrą, antros taisyklės trečią pastraipą, kol naujojo nario e, kandidatūra bus patvirtinta, ponas Johansonas dirbs parlamente ir jo struktūrose naudodamasis visomis Europos parlamento nario teisėmis, kai tik jis pasirašys deklaraciją, kad jis neina kitų pareigų, kurios nesuderinamos su Europos parlamento nario pareigomis. Taip pat norėčiau perskaityti pranešimą apie